buvo balsuojama pirmininkų suėgoje dėl ypatingo komiteto e, dėl mokesčių klausimų. Balsuojama, atsiprašau, bus ketvirtadienį. Ir treč, iki trečiadienio 19 valandos galite teikti pakeitimus šiam pasiūlymui. Darbo planas pagal 149 straipsnį galutinis darbo tvarkės projektas ir buvo priimtas ir jums išdalintas. Frakcijos siūlo pratesti šiandien šios dienos posėdį iki 22 valandos. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tuomet posėdis užtruks iki 22 valandos. Šiandienai ir antradieniui pakeitimų pasiūlymų darbo tvarkiai nėra. Pereikime prie trečiadienio darbo atvarkės. Atsiprašau, prašau, kažkas nori pasisakyti. Pirmininkė, aš norėčiau kreiptis į pirmininkus sueigą. E, Parlamentarams svarbiausia galimybė yra vienos minutės kalbos. Tada galime išsakyti visus rūpimus klausimus, kurie rūpi mūsų piliečiams ir yra aktualūs Europos Sąjungai. Pusė valandos per kiekvieną sesiją yra per trumpas laikas. Prašau pakeisti taisyklės, kad parlamentarai, kad pirmininkų konferencija pratestų šį laiką iki valandos. Ja, Herr Kollege, die ein... Kollege vienos minutės pasisakymai numatyti šios dienos darbo tvarkėje. Šios dienos darbo tvarkėje yra numatytas laikas vienos minutės pasisakymams, pakankamai laiko tam yra skirta. Okay. Also Sie können sich heute in jedem Fall und wenn Sie der Meinung ir šiandien, ir kitų metų galite pasisakyti pagal šią procedūrą. O jeigu ateityje norite, kad to laiko būtų daugiau, mes kalbėsime apie tai pirmininkų sueigoje. Tačiau šiandien yra numatyta tikrai pakankamai laiko vienos minutės pasisakymams. Antradienio darbo atvarkiai pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų nėra. Trečiadieniui siūloma diskusija dėl humanitarnės krizės Irake ir Sirijoje. humanitarinė krizė susijusi su IS prievarta. Žalieji siūlo pakeisti šios diskusijos pavadinimą. Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, ypač IS kontekste. Prašau, ponė Smith. You, Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, aš maniau, kad tai nėra kontroversiškas sa klausimas Man atrodo, kad e, islamo kovotojų smurtas, e, smurto klausimas nusipelno rezoliucijos. E, taip pat rizika, kuri kyla humanitariniai situacijai. Man atrodo, kad šį klausimą reikėtų įtraukti į darbo tvarkį, e, tai kalbant apie krizę Irake ir Sirijoje, ypač islamo kovotojų kontekste. Man atrodo, kad šis parlamentas turėtų pripažinti šią problemą. Tikiuosi, kad kolegos pritars šiam siūlymui keisti darbo tvarkę. Dėkoju, ar kas nors nori paremti šį pasiūlymą? Ar bus pasisakančių prieš? Taigi niekas neprieštarauja. Tuomet balsuokime. Kas pritarė šiam pasiūlymui, pakelkite rankas. O kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas priimtas. Kitas pasiūlymas trečiadieniui. Liaudės partijos frakcija sa, siūlo įtraukti rezoliuciją prie kartu su komisijos e, pasisakymu dėl energijos interkonektorių. Pone Grostet. Dėkuoju, pirminkė. Taip, aš paprašiau žodžio, kalbau už savo kolegą, poną Melo, kuris dar neatvyko. Ir Aš norėčiau paprašyti, kad įtrauktumėte į darbo tvarkę diskusijas e, ir rezoliuciją dėl energetikos sąsajų, dėl energijos vidaus rinkos užbaigimo. Taip pat e, Man atrodo, kad būtina užtikrinti tarpusavėje susijusius energetinius tinklus ne tik Iberijos pusiausalio šalise, bet taip pat ir Baltijos šalise. Man atrodo, kad šis klausimas yra skubus. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms už tai, kad parems šį pasiūlymą. Ačiū. Kas nori paremti šį pasiūlymą? Ponas Marinesku, prašau. domnule președinte știți foarte bine statele membre și au stabilit ținte în ceea ce privește interconectarea. dėkoju pirmininke kaip žinote valstybės narės e, apsisprendė dėl energetikos jungčių kuriomis siekiama sujungti europos rinkas e, energetikos tinklai yra ES e, energijos sąjungos, energetikos sąjungos pagrindas, taigi mes remtume šią rezoliuciją. Er Dėkoju. Ar bus pasisakančių prieš? Ponas Nika, prašau. E, grupul SND se opune acestei propuneri. Ačiū pirmininkė. E, SND frakcija prieštarauja tam, šiam dalykui dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, ITRE komitete yra rengiamas pranešimas savo iniciatyva, kuriame nagrinėjama būtent ši tema. Šis pranešimas bus teikiamas svarstyti kitą kartą. Antra svarbi priežastis yra ta, kad vos po dviejų savaičių vicepirmininkas Ševčiovič pristatys plano projektą. Tai bus labai platus planas, kuriame bus nagrinėjamas šis svarbus klausimas ir transporto klausimas. Ir ta, ten bus atsakyta į daugelį uh, klausimų, e, kurie keliami. E, pona Šepčiovič pateiks pasiūlymų dėl e, Baltijos šalių sujungimo, taip pat Pirėnų pusėsalio šalių sujungimo, Pietričio Europos šalių sujungimo. Manau, kad būt, vertėtų palaukti to plano ir aptarti jį vasario 25 dieną, kai ir bus aptariama ši svarbi tema, kai bus apskritai kalbama apie Europos energetikos rinkas. Ačiū. Dagegen. Pone Lamers, jūs taip pat norėt pasisakyti prieš, taip? Taip. Jūs labai anksti pakėlėte ranką ir taip atrodė, lyg norėtumėte pritarti šiam pasiūlymui. Gerai, tuomet balsuojame. Kas pritarė ponios Grostet pasiūlymui, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Ebenfalls für Mittwoch habe ich von einer erforderlichen Anzahl atskiri parlamento nariai, pakankamas jų skaičius, trečiadienį siūlo dar vieną pakeitimą. Komisija pateiks pareiškimą dėl 70-ųjų jauto sustarimo metinių ir siūloma šiam procesui šį procesą pratesti dar ir rezoliuciją. Ponas Jurek pagrys šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. yra numatoma minėti Jaltos konferencijos 70-asias metinės ir maždaug pusiai Europos šalių, kurios išsikavojo laisvę, tai taip pat reiškia ir karinę grėsmę, karinę agresiją. Tai buvo mano šaliai ir Baltijos šalims. Buvo atimtas mūsų nacionalinis identitetas, o Vokietijai tas susitarimas reiškia šalies padalyjimą. Aš manau, kad tas įvykis buvo labai svarbus. Turime prisiminti šią sukakti ir surenkti išsames diskusijas apie Jaltos konferencijos padarinius dabarčiai, dabartiniai situacijai. Ir manau, kad ta diskusija turi baigtis rezoliucijos patvirtinimu. Ačiū. Kas pasisako už šį pasiūlymą, norėtų išreikšti nuomonę. Ar kas nors norėtų paprieštarauti? Ponas Lambertas, prašau. Pone pirmininkė, manau, kad visi suvokia, e, ką reiškia Jaltos konferencija Europai. E, bet e, ši asamblėja yra politinė išrinkta asamblėja, tai nėra istorinė, istorijos nagrinėjimo asamblėja ir man atrodo, kad nedėrėtų pasinaudoti istorinių įvykių jį juo manipuliuojant, kad būtų patenkinti vienu ar kitų interesai. Žinoma, kad daugam aktualus šis klausimas, bet man atrodo nebūtų tinkama, kad šiame parlamente kiltų diskusijos dėl istorijos interpretavimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Lamberts. Ponė Ištovski. Ačiū, pirmininkė. Daugelį kartų Europos parlamentas e, diskutavo apie istorijos įvykius. Mes, pavyzdžiui, daug kalbėjome apie pirmojo pasaulinio karo šimtmetį ir visi, kas e, remia tiesos ir solidarumo principą, negali ignoruoti Jaltos įvykių. Jalta labai smarkiai padalino Europą ir e, dėl jos Europos vienybės idėjos įgyvendinimas užtruko, užtruko maždaug 50 metų. Tai labai svarbu ne tik Latvijos, Lenkijos, Estijos, Slovakijos, Kroatijos žmonėm. Tai yra labai svarbu visiems kurie gerbė Europos solidarumo. Todėl norėčiau kreiptis į mus visus, į EPP, e socialistus, žaliuosius, liberalus. E, kreipiuosi į visus, nebūkime abejingi, nes tai buvo vienas svarbiausių įvykių Europos istorijoje. Balsuojame dėl šio pasiūlymo. Kelkite rankas, kas pritarėte šiam pasiūlymui.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 Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Aštuoniasdešimt du už, šimtas devyniasdešimt keturi prieš, trisdešimt susilaikė, taigi atmesta. Ketvirtadienio darbo tvarkė EPP paprašė pateikti rezoliuciją po komisijos pareiškimo dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir balsuoti dėl rezoliucijos kovo mėnesį. Pone Holmeier pagrys šį pasiūlymą. Pone pirmininkė, kolegės ir kolegos. Pamėginsiu pagrysti, kodėl mūsų frakcija norėtų šios rezoliucijos šią sudėtingą temą – vaikų seksualinis išnaudojimas. Aš noriu jūsų širdingai paprašyti parengti bendrą rezoliuciją – ir tokiu būdu prisijungti prie 50 valstybių alijanso, kurį sudaro be kita ko ir visos ES valstybės, ir tokiu būdu aiškiai viešai pareikšti, kad vaikų seksualinis išnaudojimas mums yra nepaprastai svarbus, nepaisant visų tų kitų problemų, kurias mes turime, ir kad mes kartu griežtai pasisakome prieš tokį išnaudojimą ir esame pasiruošę kovoti su tuo, uh, visomis jėgomis. Ir jeigu kas nors nori savo iniciatyvą, individualią iniciatyvą renkti pati pranešimus, tai yra gerai, bet mes turime kartu parodyti, kad mes galime kovoti visi susitelkę bendromis jėgomis. Tai būtų mūsų toks bendras indėlis į šį reikalą. Pone Koratsa Bilt nori pasisakyti už šį pasiūlymą. Pirmininkė, manau, mes visi turime būti susirūpinę dėl Europolo pateikiamų skaičių, kurie kalba patys už save. Vaikai iki dviejų metų taip pat tampa e, smurto aukomis internete. Mūsų vaikai gyvena internete. Pirmininkė, mes prašome tiesiog diskusijos su rezoliucija. Negalima neikti, kad problema egzistuoja. Ji turi rūpėti, rūpėti visiems Europos piliečiams. Ir, e, reikia išklausyti, ką kolegos norės pasakyti diskusijos metu ir balsuoti dėl rezoliucijos. Prašau balsuoti už šią diskusiją, negalime neikti, kad problema egzistuoja. Ar kas nors pasi, nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Jeigu ne, tuomet balsuojame. Kas už? Prašome pakelti ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta damit ist der arbeitsplan festgestellt. taigi darbotvarkę tokiu būdu jau nustatėme. ponas klicos nori pasakyti kažką dėl posėdžio vedimo tvarkos. prašau. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω... Kolegės ir kolegos, aš norėčiau štai ką Jums pasiūlyti. Parlamentas turėtų skirti laiko labai specifiniai diskusijai apie situaciją Graikijoje. Aš manau, kad tai yra būtina. Bent jau tam, kad niekas negalėtų individualiai išsakyti kažkokiu tai nuomonių, kurios netitinka mūsų viso parlamento bendros nuomonės. Par parlamento pirmininkė, man labai gaila, kad jūs vykote į Graikiją prieš tai apie šios klausimus nepasgi, nepadiskutavęs su mumis. Ar jūs ten atstovavote Europos parlamentui, savo ar dar kažkokiai trečiai organizacijai? Tapo visiškai neaišku. Kadangi situacija Graikijoje yra tikrai dramatiška, būtina dabar suorganizuoti diskusiją šiuo klausimu. Aš jau anksčiau sakiau, kad ateis ta diena, kai graikų tauta laimės šitą sunkę kovą ir dabar tiek daug žmonių stengiasi kišti pagalius Graikijai į ratus ir neleisti jai savarankiškai išspręsti savo problemų. Kreditoriai Graikijai, Graikija dabar, Graikijai daro didžiulį spaudimą, o Graikija nori iš to išsilaisvinti. Dėkoju, ponė Klicos pasiūlymas svarstyti Graikijos padėtį parlamente yra pateiktas šiek tiek per vėlai, bet pirmininkų konferencija gali grįžti prie jūsų pasiūlymo kiek vėliau. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra klausimas dėl komisijos ekspertų grupės, dėl